bet ir kovojant su klimato kaita. Ačiū. Ačiū komisarui. Ir galiausiai vengriškai pasakysiu, kad yra vienas rezoliucijos projektas, kurį gavome ir dabar baigiu diskusijas. Balsavimas vyks antradienį 12 val. Ačiū ir geros nakties.